Colleagues, bring the meeting to order. You have the draft agenda. Is everybody happy with? Kolegos, jums pateikta darbo tvarkėjos projektas, ar visiems tinka? Taip. Gerai. Todėl iš karto galime pereiti prie antro klausimo. Alternatyvių degalų infrastruktūros diegimas pranešėjas Karlo Fidansa. Ačiū pirmininkė. Štai Europos komisija pasiūlė naują direktyvą. Tai platesnis kontekstas. Mes nagrinėjome kituose posėdžiuose įvairių kitų dokumentų, pavyzdžiui, veiksmų planą. Ir tikslas yra padidinti, paremti Europos automobilių pramonę, jos konkurencingumą, ieškoti švaresnių, ekologiškų technologijų. Tai taip pat susiję su Europos komisijos komunikatu paskelbtų 2010 metais, e, kurio tema yra kova su klimato kaita ir ekologiškų automobilių skatinimas – Komunikate pabrėžiama, kad trūksta ES teisės reglamentavimo, ypač elektrinių automobilių. Taip pat trūksta bendrų standartų įkrovimo stotelių ES skirtų elektromobiliams. Komisija siekia sukurti minimalę infrastruktūrą reikalingą alternatyviesiems degalams taip pat pritaikyti europinius standartus ir išlaikyti Europos automobilių pramonės ir taip pat laivybos pramonės konkurencinį pranašumą. Nes dokumente kalbama ir apie vidaus vandenų transportą ir kūrą naudojama toje srityje. Siekiama 60 procentų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 2050 metais. Direktyvos pasiūlyme e, pateikiamos taisyklės, pagal kurias valstybės narės įsipareigotų apibriežti, išsamei apibriežti, kokius įsipareigojimus prisima e, vidutinių ir ilgos trukmės laikotarpių dėl alternatyviųjų degalų. Tikslas yra sukurti tokių degalų infrastruktūrą ir įgyvendinti bendrus techninius tokių degalų standartus. Planuojama nustatyti privalomą minimalų bendradarbiavimą dėl infrastruktūros. Tai e, taikoma tiekimui gamtinių dujų ir vandenilio. <clears throat> Nemanykime, kad čia kalbama tik tai apie kūrą skirtą elektromobiliams. Čia kalbama apie visus alternatyvius e, degalus, tai ir elektros srovė, ir vandenilis, ir kiti degalai. Valstybės narės turi išsikelti savo tikslus dėl elektromobilių naudojimo ir jų stotelių. Direktyvoje minimas 10 procentų, bent jau 10 procentų tikslas. Taip pat nustatoma įvairių taisyklių, koks minimalus atstumas turėtų būti nuo vienos įkrovimo stotelės iki kitos. Ir čia kalbama ir apie vandenilį, ir apie suskystintas gamtinės dujas, ir suspaustas gamtinės dujas, ir kitus alternatyviuosius degalus. Dokumentas aptaria ir kitas degalų rūšis naudojamas transportui ir navigacijai. Mes norėtume čia aptarti pagrindinės degalų rūšis skirtas kelių transportui. Kita tema yra vartotojų e, informacija, kad e, informacija jiems būtų pateikiama paprastai, prieinamai, kad jie suprastų, kokie degalai yra pateikiami į rinką. Dokumente taip pat pateikiama informacija apie, pačius, apie pačias transporto priemonės, o deleguotieji teisės aktai, dėl jų šiame komitete nekartą diskutavome, deleguotieji, de, de, deleguotieji teisės aktai sudarytų sąlygas komisijai aptarinėti įvairius degalus, jų infrastruktūrą, techninius standartus. Šiuo metu vyksta klausimų, svarstymų fazė. Aš dirbu kartu su šešėliniais pranešėjais. Manome, kad komisijos pasiūlymas yra geras startas. Pramonė turi nemažų lūkesčių ir turime į šią direktyvą pažvelgti daugia disciplinių požiūrių šis teisės aktas susijęs ne tik su energijos tiekimu ir ne tik su automobilių gamybos pramonė. Ši direktyva numato įpareigojimus valstybėms narėms, juk pačios valstybės narės turės nuspręsti, kokie bus strateginės sąrangos tikslai. Ši direktyva taip pat turės įtakos infrastruktūros gamintojams, elektros stotelių gamintojams. Taigi direktyva yra svarbi keliems įvairiems sektoriams. Vadinasi, mums reikės išklausyti visą suinteresuotų asmenų spektrą ir pasistengti, kad tekstas atspindėtų tikrąją rinkos padėtį. Mes koncentruojamės ne tik į E, e, e, elektros srovę kaip degalų rūšį, bet ir kitus degalus. Lietuvai perėmus pirmininkavimą mes be jokios abejonės šį klausimą nagrinėsime, nes Airijai, ko gero, nebeliko laiko šį klausimą išsamei aptarti. Ir čia paminėsiu dar vieną tikslą. Šių tikslų dėrėjimas su realia situacija valstybėse narėse. Diskusijų svarbus klausimas bus ir direktyvos įgyvendinimo laiko terminai. Dar vienas klausimas yra priedai. Prieduose išdėstyti konkretūs specifiniai techniniai faktoriai. Jie yra svarbiausi pramoniai, kuriai teks teisės aktą įgyvendinti. Vadinasi, turime nepraleisti svarbių techninių detalių. Koks laikas skirtas direktyvos aptarimui? Pranešimo projektas turėtų būti pateiktas Liepos mėnesį, o pats pranešimas bus nagrinėjamas rugsėjo mėnesį, komitetas balsuos lapkričio viduryje. Po šios klausimų fazės ir tikiuosi, kad šešėliniai pranešėjai dirbs kartu ir surengs mini klausimus komitete. Po to mes imsimės detalių nagrinėjimų ir tikiuosi, kad mūsų darbas atneš vaisius. Ačiū ponui Fidansa. China, Ismail Ertug verontschuldigen die. Alkadrai. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, Noriu atsiprašyti, kad mano kolegos nėra ir aš kalbėsiu vietoj kolegos ir kalbėsiu angliškai. Dėkuoju pranešėjui už įžangą. Nebejoju, kad sugebėsime gerai kartu dirbti. Iš tiesų, realistiškos ilgalaikės strategijos reikia, kad naftos monopolis baigtųsi ir kad mes išlaikytume, padidintume konkurencingumą elektromobilių srityje. Dėl to komisija siūlo įgyvendinti alternatyvių degalų infrastruktūrą. Tai teisingas žingsnis, nes visos valstybės narės įpareigojamos nustatyti strategiją, kaip plėtoti alternatyvių degalų rinkas ir infrastruktūrą ir nustatomi tikslai, kaip pasiekti, kaip įgyvendinti visos ES struktūros ka, e, ir kaip užtikrinti nuo pat pirmosios fazės, kad valstybės narės bendrabiautų. Dėl minimalių reikalavimų, kurias reikėtų gyventi iki 20 metų, iš pirmo žvilgsnio tai gan ambicingi tikslai. Du svarbiausi elementai būsimose diskusijose. Pirma, išanalizuoti, kokios egzistuoja finansavimo galimybės, nes valstybės narės jau reiškia susirūpinimą, žinote, kad biudžeto padėtis nėra pati geriausia. Vadinasi, mes turime nuspręsti, koks geriausias finansavimo kelias, kaip geriausia finansuoti įkrovimo stotelių infrastruktūrą ir koks ES finansavimas gali būti skiriamas. Ir antra, turime rasti tinkamą pusiausvyrą tarp infrastruktūros tikslų, tai yra minimalus skaičius elektromobilių įkrovimo stotelių ir kita vertus tarp lankstumo, kad tai neužkirstų kelio pramoniai investuoti. Taip pat diskusijose privalome atsižvelgti į vartotojų nuomonę. Vartotojams atsiradus tai nauja infrastruktūrai pasirinkimo galimybės padidės. Tačiau reikia iš anksto vartotojus tinkamai informuoti, kad keistusi jų elgsena. Galiausiai noriu pabrėžti, kad privalome įtraukti vietos valdžios atstovus į sprendimų prieimimus nes jų parama šiam projektui, jei norime jo sėkmės, yra tiesiog gyvybiškai svarbi. Aš, kaip ir kiti šešėliniai pranešėjai, laukiame gero darbo šiuo labai svarbiu klausimu. Ar kas nors kalbės vietoj ponios Maisner iš liberalų? Gracias, presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. mes ponė turėjo vykti į Lietuvą ir atsiprašo dėl to, kad negali dalyvauti šios dienos diskusijoje. Žinoma, būtų norėjusi dalyvauti e, šiame posėdyje. Ja labiausiai domina e, gamtinių dujų klausimas, kaip pakaitinis kuras, ypač jūrų transporto ir upių transporto srityje. Gamtinių dujų panaudojimas leis sumažinti nitro oksidų išmetalų kiekį iki beveik nulinio lygio. Ir tai yra labai svarbu siekiant sumažinti sieros emisijas Baltijos jūroje. Labai ambicingi tikslai buvo nustatyti praėjusiais metais. Suskistintų gamtinių dujų technologijos dar nėra įdėktos e, tuose uostuose, kuriuose laivai sustoja. Ir teigiama, kad e, nenorima investuoti į suskysintų gamtinių dujų technologijas, jeigu tokia technologija yra reikalinga tik nedideliam skaičiui laivų. Tačiau jeigu tai bus numatyta įstatymuose, laivų savininkai turės tinkamą pagrindą ir galės paskatinti suinteresuotus asmenys taikyti šią technologiją. Komisija paskelbė naują knygą dėl anglijas ir mes norime pasakyti, kad dirbsime ir bendradarbiausime su ponu Fidansa, ponas Lichtenberger, ponas Taylor. Ar jūs esate šešilnis pranešėjas? Bet aš kalbėsiu vėliau. Tai sukeisiu jumis vietomis, tuomet sako pirmininkas. Ačiū, Brianai. Aš labai džiaugiuosi, kad galėdamas būti žaliųjų frakcijos šešėlinių pranešėjų šiuo klausimu. Komisija nori pasiekti savo tikslą ir sumažinti anglės dioksido išmetamą kiekį 60 procentų iki 2050 metų. Ir dabar naudojami biodegalai ir dėl jų naudojimo išmetama dar daugiau iš metalų dėl to, kad reikia keisti žemės paskirtį. Todėl e, nenorima investuoti į alternatyvios energijos infrastruktūrą. Dėl to, kad nėra pakankamai transporto priemonių varomų alternatyviais energijos e, šaltiniais. Taigi mums reikia imtis atitinkamo vaidmens ir mes turėtume išplėsti aprepti, žvelgiant iš technologiškai neutralios pozicijos. Mūsų tikslas turėtų būti tokios technologijos, kurios apskritai leistų užkirsti emisijas. Arba mums reikalingos tokios technologijos, kurios išmestų kuo mažiau taršalų. Sprendimai turėtų būti labai aiškus, labai griežti, kad e, juos būtų galima pritaikyti. Mes kalbame apie suskystintas gamtinės dujas, apie suslėgtas gamtinės dujas ir apie vandenilį. Tai galėtų būti tam tikros papildomos degalų rūšis. Aš džiaugiuosi e, tuo, kad komisija siūlo, kad kas 150 km iki 2020 metų būtų įdėktos suslėgtų gamtinių dujų papildymo technologijos. Taip pat yra numatyti kiti atstumai dėl kitų gamtinių dujų. Suskistintos gamtinės dujos taip pat turėtų būti prieinamos visiems laivams ES uostuose, jūrų ir upių uostuose ir ponia Maisner išsakė mintį, kad e, tai turėtų būti nurodyta įstatymuose ir aš tai minčiai pritariu. Aš tikiuosi, kad šios idėjos bus toliau plėtojamos ir aš tikiuosi, kad mūsų frakcija bus konstruktyvus partneris plėtojant šį dokumentą. Ačiū. Ponas Vandalin. Ačiū pirmininkė. Komisija pateikė toli siekiantį pasiūlymą. Jame yra pateikti geri tikslai dėl išmetalų kiekio sumažinimo transporto srityje ir tokiam tikslui mes galime tik pritarti. Sieros kiekio mažinimas jūrų transportui taip pat yra geras pasiūlymas. Tačiau, ponė pirmininkė, pagrindinis klausimas yra štai toks, ar mes galime viso to pasiekti. Aš ir pats turiu keletą klausimų, kuriuos ketinu dabar pateikti. Pirmiausia, man kyla klausimas dėl šio pasiūlymo finansavimo. E, pasiūlyme yra priedų, yra lentelių, kurios nėra bent jau man įtikinamos. Aš kalbu apie biudžetą, apie transporto tinklams skirtas lėšas, apie daugiametę finansų programą. Taigi pagrindinis klausimas yra finansavimas. Ir aš kalbu ne tik apie Europos indėlį, ES indėlį, bet ir valstybių narių pasirengimą ir norą padidinti skiriamą lėšų kiekį. Žinoma, valstybės narės gali sukurti labai uh, toli siekiančias programas, tačiau klausimas yra toks, ar valstybės narės iš ties įsitrauks į šį darbą. Taigi aš turiu klausimą komisijai, kokia yra situacija dėl finansavimo ir valstybių narių skiriamų finansinių lėšų. Kitas klausimas yra susijęs su elektromobiliais, kokį mes standartą kitame pasirinkti, ar vokišką, ar japonišką, jie taiko kitokį standartą, kaip mes ketiname spręsti šį klausimą. Įkrovimo stotelės gali siūlyti skirtingų priemonių kaip ir įprastinės degalinės. Taigi, aš manau, ponė pirmininkė, nebus lengva rasti mums išeitį dėl šio klausimo. Ir baigdamas, noriu paklausti, ką darys pats Europos parlamentas, jeigu aš keliauju automobiliu į Strasbūrą. Tai gali būti naujas automobilis, tai gali būti elektromobilis, kur aš galėsiu įkrauti savo automobilį ar požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje parlamente. Mums yra reikalinga infrastruktūra ir kągi daro Europos parlamentas, ką daro Europos komisija. ES institucijos turėtų pademonstruoti pavyzdį. Ar mes iš ties galime pademonstruoti, parodyti gerą pavyzdį? dėl alternatyvių degalų. Kaip ir sakiau, ponia pirmininkė, pasiūlymas yra puikus, bet e, aš galiu nurodyti keletą trūkumų ir būtų džiugu, jeigu komisija galėtų pateikti savo atsakymus arba dabar, arba vėliau. Ačiū. Dėkuoju dabar ponas Rykė. Monsieur le Président, je voulais, euh, en félicitant de cette proposition. Dėkuoju. English channel. Beginning. Nėra vertimo į anglų kalbą, todėl prašyčiau pradėti iš naujo. Dėkoju, keletą pastabėlių turėčiau. Visų pirma, reikia atsižvelgti į šios direktyvos išvelgia porą svarbiausių problemų. Visų pirma, tai yra, kurie jau minėjo mano kolega, finansinė problema. Kalbame apie um, priemonę, kuri nebuvo horizontalusis prioritetas. Taip, turime konkrečius procentus, tačiau išteklių nepakanka. Turime tam tikrų finansinių instrumentų, tačiau jų nepakanka. Taigi tikrai reikėtų pagalvoti, iš kur gausime lėšų. Dar vienas dalykas. Tai yra, kaip direktyva dėrės su kitomis energetikos, su kitais energetikos klausimais. Pavyzdys – elektromobiliai. Jei visi prancūziški automobiliai bus elektromobiliai, tuomet reikės Prancūzijoje pastatyti 30 naujų atominių elektrinių. Iš kur mes gausime visą tą energiją, kurios reikės? Tai iš esmės pakeis visą energetikos pasaulį, iš kur mes gausime tą reikiamą energiją. Kitas dalykas – energijos saugojimas. Kalbame apie vandenilio tinklą. Nežinau, ar tai yra tikėtina kalbėti apie tokį tinklą. Tai būtų pakankamai brangu. Minime vandenilį kaip alternatyvų kurą, tačiau ar tai gali būti išeitis saugoti energiją? Taigi reikia atsižvelgti į biudžetą, į finansavimo klausimą ir apskritai į kitus energetikos klausimus, į kontekstą. Iš kur mes gausime tą energiją reikiamą visam tinklui? Vandalinas kalbėjo apie standartizuotus kištukus. Taip, galima kalbėtis apie tai, kad galima rinktis antrojo tipo kištukus, tačiau galbūt kitos šalis norės pasirinkti trečiojo saugesnio tipo kištukus. turbūt standartizuotoje sistemoje nebūtų logiška turėti dviejų, trijų skirtingų tipų kištukus. Galime atsidurti tokia situacijoje, kad žmonės, kurie pirmieji ryžosi naudoti ir taikyti tas naujoves, bus nubausti, vėliau vedus vienodus standartus visiems. Taigi Tai yra svarbus klausimai, kurie kol kas nebuvo iškelti ir paminėti. Dėkuoju, ponas Luktenberg. Pone Luktenberg. Dėkuoju. Galiu tik pritarti tam, ką jau užsakė kolega Rekiai. Kalbame ne tik apie standartų pritaikymą. Mes kalbame apie standartų įvedimą tiems žmonėms, kurie jau naudojasi inovacijomis. Nenorime tų žmonių bausti ir šį principą iš ties reikia turėti omenyje. Naujų technologijų naudojimas yra iš ties sveikintinas dalykas pasiūlyme, tačiau Taip, galime kalbėti apie skirtingų technologijų taikymą, tačiau reikėtų labai aiškiai tai vardinti. Reikėtų ne standartų įvedimo būdu nebausti tų, kurie jau dabar naudojasi naujo, naujovėmis, tačiau tuo pačiu metu reikia skatinti platesnį naujausių technologijų naudojimą. Taigi mūsų reikalavimai neturėtų susilpninti sistemos. Grįžtant prie pirmųjų pačių pirmųjų žingsnių galiu pasakyti, kad buvo dvi skirtingos sistemos ir išliko tik viena. Galiu pasakyti, kad Vokietijoje buvo daug investuojama būtent ne į tą sistemą ir daug buvo nepasiteisinusių investicijų. Taigi, bet didelių vilčių galbūt nereikėtų dėti, nes, pažiūrėk, kalbame apie elektromobilius ir jų krovimo aikšteles. Žmonės važiuojantis elektromobiliu žino, kokį atstumą nori nuvažiuoti. Ir žino, kad jeigu įsijungs oro kondicionierių, nuvažiuos pusę tiek atstumo yra kur tobulėti, tačiau pagrindinė problema yra ta. Ir ES e, sąjunga kol kas neturi kompetencijos šiai problemai išspręsti. Tai yra, kaip reikėtų standartizuoti griovimo aikšteles. Jeigu nėra tinkamos parkavimo aikštelės tame pastate, kur aš gyvenu, tuomet aš negaliu nusipirkti elektromobilio manau, apie bet kokį miestą kalbant galime tai pasakyti. Taigi, jeigu pati prie namų pastate, kur jūs gyvenate, net tokios aikštelės elektromobilio turėti negalėsite. Taigi, turi būti visur Europoje naudo lengvai prieinamos ir pasiekiamos krovimo aikštelės. Ir apie tai reikia kalbėti su valstybėmis narėmis, kad vis būtų lengvai pritaikomas modelis. Nes mes konkrečiai paveiksime žmonių finansus, jų išleidžiamus pinigus. Taigi tokie yra pagrindiniai klausimai, kuriuos turėtumėme atkreipti dėmesį. Taigi mes nenorime pasiekti priešingos situacijos, negu įvardinta mūsų tiksluose. Taigi nereikėtų skatinti skirtingų sistemų Manome, kad baterijų ir dujų problemą galbūt ateityje pavyks greitai išspręsti. Dėkoju. Vandalen. Aš norėčiau pratesti tam tikrus aptarimus, kuriuos minėjo ponas Vandalen ir taip pat kai ką komentuoti. Visi mes norėtume, kad iš metalų kiekis sumažėtų, tačiau komisijos pranešime yra mane stulbinančių, probleminių dalykų. Daugelis dalykų yra pamiršta. Kai kokių veiksmų galime imtis, o kai kurių ne. Jeigu nuvykstume į e, Liuksemburgo aikštę, štai čia šalia parlamento matytume du elektromobilius, bet jie niekada nevažiuoja, turbūt išsikrovė akumuliatoriai. Tai praktiniai klausimai, reikės milžiniškų investicijų. Piteris kalbėjo jau apie tai. Ir komisija nurodo keturias rūšis e, degalų. Kodėl tik tai keturias? Ir ar tikrai jos visos tinka visoms valstybės narėms, ar atsižvelgta į geografinius skirtumus? E, Dominikas minėjo Prancūziją. 80 procentų e, energijos e, Prancūzijoje sukūriama iš atominių elektrinių, o 20, 20 e, metų tikslas, tai mane taip pat pribloškė, jau 13 metai. Mm, žinoma, valstybės žengs į priekį, bet mes turime atsižvelgti, kaip evoliucionuos technologijos. Neužtenka vien Europos komisijos direktyvos ar reglamento. Mes nenorime, kad komisija už mus nuspręstų, kas bus standartas ar nepapuls į standartus. Mes norime, kad rinka visą tai nuspręstų. E, taip pat numatyta 300 e, km atstumas. Na, bet ką daryti, kur pakrauti jūsų automobilio akumuliatorių, jeigu gyvenate kokioje nors Škotijos saloje? Taigi, Apibendrinsiu, pirmininkė. Manau, valstybės narės pačios turėtų nubrėžti savo politiką. Kai kuriuose valstybėse vienas dalykas yra praktiškas, kitose ne. Ir turime gerbti subsidiarumo principą, turime atsižvelgti į geografinius skirtumus, turime elgtis lankščiai ir mažinti emisijas, tačiau atsižvelgti ir išlaidas. Taigi siūlyčiau komisijai grįžti ir dar padirbėti su dokumentu, padirbėti su atstumo nustatymu, su kitais praktiniais klausimais, pagalvoti apie finansavimą. E, manyčiau, kad šitas pasiūlymas apgalvotas nepakankamai ir pateiktas per anksti. Pone Bradbo, atrodo, kad už jūs jau pakalbėjo. Na, ko gero taip ir yra, pirmininkė. Aš e, Pritariu kolegoms Vandalen, Foster ir Rykė. Porą įžanginių pastabų norėčiau pateikti. Pritariu poniai Foster ir pasakysiu dar griežčiau. Tai ko gero per ilgą laiką transporto komitete dirbant vienas iš prašiausių komisijos pasiūlymų, kuriuos man teko matyti. Čia tas atvejis, kai mes bandome primesti uh, sprendimą problemos, kuri dar net neegzistuoja. Pirma, technologija dar tik tai kūdikystės stadijoje. Mes nežinome, kuriuo keliu to, tos technologijos plėtojimas pasuks. Labai retai šitais klausimais pritariu poniai Lichtenberg, bet šiuo atveju pritariu. Būtent mes neturime, ne, ne, neturime, taip sakant, kirsti per nagus tiems, kurie bando užimti tam tikrą rinkos poziciją. Mes bandome primesti sprendimus. Ir tai visiškai nuo lubų nurašyti sprendimai. Bandymas visiems primesti vieną sprendimą, o tai niekada neveikia, nes valstybės narės yra individualios, laikysi skirtingo požiūrio ir skirtingų politikų, pasirinks skirtingą energetikos uh, rinkinį, mišinį ir taip ir turi būti. Iš tiesų, ne komisija turi nurodinėti, o valstybės turėtų apsispręsti. Antra. Paminėta e, minimalus atstumas tarp skirtingų degalinių. E, noriu priminti istorinių faktų. E, pavyzdžiui, kai atsirado benzinu varomi varikliai, tai tikrai pati rinka išsprendė degalinių išdėstymo problemą, o ne kažkokie nurodymai iš viršaus. Ir bandyti nustatyti minimalius reikalavimus yra tiesiog juokinga kiekviena valstybė narė pati arba bendradarbiaudama su kitomis išspręs tą problemą. Ir galiausiai paskutinis pastebėjimas. O greičiau klausimas komisijai arba pranešėjui. Dokumente minima, kad dalinis finansavimas bus skirtas iš TENS programos. Na kaip mes galime teikti, kad bus toks finansavimas, ar galbūt finansavimas iš Connecting Europe, kuris būtų, o šita programa būtų tinkamesnė daliniam finansavimui. Kaip mes galime taip teikti, jeigu net mes nebaigiame dar dėrybų dėl daugiametės finansinės sąrangos ir mes nežinome, kokie pinigai bus e, išde. Pradėti kalbėti apie alternatyvius finansavimo šaltinius, kai mes dar ne, nežinome daugiametės finansinės sąrangos detalių, yra beprotybė. Pirmiausia, reikia palūkėti, e, pažiūrėti, kuo baigsis dėrybos ir kaip tai įtakos e, transeuropinius e, tinklus, jų finansavimą ir Connecting Europe programą ir tik tada pradėti svarstyti, ar ES apskritai gali prisidėti prie šitų dalykų finansavimo. Tai esminis klausimas. Pirmiausia, reikia baigti dėrybas ir tik po to galėsime pradėti kalbėti konkrečiai apie šitą finansavimą. Ponas Fidanza, žinau, kad jums reikia išeiti, ar jūs norite dabar kalbėti? ponas Fidanza. Iš tiesų, kolegos, noriu atsiprašyti, man reikia vykti į susitikimą komisijoje, negaliu jo praleisti, noriu padėkoti visiems kalbėjusiems ir pasižymėjau jūsų mintis. Aš su šešėliniais pranešėjais kuo greičiau pradėsiu darbą, pradėsime renkti teksto projektą. Ponas Aunydį iš komisijos, ar jūs norite kažką pasakyti Na, rodos, ne visais atvejais jūsų pranešimas susilaukė teigiamo įvertinimo. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjų, šešėliniams pranešėjams, komiteto nariams. E, startas daug žadantis. Porą klausimų aptarsiu, kurie čia paminėti. Pirma, Ne koks nors išprotėjęs komisijos pareigūnas sugalvojo šitą pranešimą. E, tai rezultatas dviejų metų sunkaus darbo ir visos suinteresuotos šalys buvo įtrauktos į šitą darbą ir taip pat visų valstybių narių valdžios institucijos. Tai labai aiškiai išdėstyta dviejose pranešimuose, kurie pridėti prie šio pasiūlymo. Galite tai perskaityti. Taip pat atliktas labai nuodugnus e, poveikio įvertinimas, kuris pagrindžia šiuos pasiūlymus. Iš tiesų, tai proga sulaužyti transporto sektoriaus degalų monopolį. Tai ne tik iš metalų sumažinimo klausimas, tai ir konkurencijos padidinimo klausimas. Jeigu ne mes įgyvendinsime šitos pasiūlymus, tai kiti įgyvendins ir mes tiesiog dinksime iš šito sektoriaus žemėlapio visiems laikams. Pažvelkime į JAV arba Kiniją. Pažvelkite, kaip greitai reikalai ten žengia į priekį, nes e, tam yra mestos valstybės politikos jėgos. Mes džiaugiamės, kad kai kurie nariai štai čia komitete pabrėžė, kaip svarbu įvertinti energetikos politikos pasiekmes. Mes manome, kad elektros energijos pakaks. Mes tai patikrinome ir manome, kad reikia pradėti pasiūlymą e, kalbant apie technologijų neutralumą. Tai reiškia, kad visiems degalams reikia suteikti šansą juk jie vienas kitą papildo. Ir visos transporto rūšis, jos vienas kitą papildo ir visos turi būti įtrauktos, ne vienos negalima palikti nuo šaly. Pažvelkime, kokią politiką vykdo Europos parlamentas dėl mokslinių tyrimų, dėl išmetalų, dėl mokesčių. Ir mes matome vieną trūkstamą grandį, tai yra infrastruktūra jos įgyvendinimas visoje e, Europos Sąjungoje. Kad produktai, kurie dabar yra prieinami, technologijos, kurios dabar bręsta, kad jas būtų galima įgyvendinti praktiškai visos Europos mastu. Iš esmės šis pasiūlymas yra apie infrastruktūros įgyvendinimą, taip pat diferencijavimą pagal skirtingas degalų rūšis ir tai bandymas teisės aktuose apibriežti tik pačius būtiniausius punktus, kad tai taptų tarsi gairėmis rinkai. Ir dabar aš pereinu prie finansavimo klausimo. Neteisinga vertinti šį pasiūlymą kaip pasiūlymą finansuoti šitą infrastruktūrą iš viešųjų finansų. Ir Čia aš sutinku su kai kuriais nariais, kad kai e, anksčiau buvo plėtojama benzino degalinių e, tinklas, tai nebuvo valstybės užduotis finansuoti. Tačiau valstybės užduotis buvo organizuoti to tinklo atsiradimą jų teritorijoje. Mes ES labai didžiuojamės vidaus rinką, mes norime ją išsaugoti. Ir jeigu mes paliktume viską spręsti atskiroms valstybėms narėms, nekoordinuojant, tai vėl grįžtume į absoliutų fragmentavimą, į tą pradinę situaciją. To nereikia, mes turime rasti kelią, kaip įgyveninti bendrus europinius standartus. Žinoma, pereimas turėtų būti sklandus, tačiau svarbiausias dalykas, kad ES mums standartų būtinai reikia, norime žengti į priekį. Taigi, finansavimas šitas pasiūlymas yra skirtas investuotojams. Jei pakalbėtumėte su investuotojais, ne vienas iš jų nesitikė, kad viskas bus finansuojama iš valstybės kišenės. Jie tikisi aiškumo, kokia bus infrastruktūra, kad investuotojai galėtų pasiryšti skirti savo pinigų investicijoms. Mano nuomonė, būtent tai mes siūlome. Ir nemažai iš jūsų minėjo kitą svarbų klausimą - vartotojų informavimą. Taip, mes turime tinkamai išspręsti praktinės problemas, su kuriamis susiduria vartotojai, bandydami pereiti prie alternatyvių degalų, prie alternatyvių transporto priemonių. Ačiū komisijos atstovui. Pranešėjas kalbėjo apie tvarkaraštį mini klausimas yra numatytas birželio 18 dienai. Žinoma, jeigu koordinatoriai šios dienos posėdėje tam pritars, toks yra pasiūlymas šiai dienai. Projekto, projektas bus pristatytas rugsėjo 17-18. Pakeitimus galite teikti iki spalio pirmos dienos. Tie pakeitimai bus svarstomi lapkričio 4-5 dieną. Transporto komitetas balsuos dėl šio dokumento lapkričio 14 dieną. Taigi informuoju apie šį grafiką iš anksto, nes laikas labai greitai bėga ir netrukus atbėgs. Ir šis laikas kitas darbo atvarkės klausimas nuomonės projekto pristatymas. Kalbėsime apie degalų kokybės direktyvos ir atsinaujinančių išteklių energijos direktyvos dalinį pakeitimą. Pone Vils yra mūsų pranešėja mūsų komitetas rengia tik nuomonę šiuo klausimu. Ačiū labai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams dėl to, kad dalyvavo, kai keitėmės pirmą kartą nuomonėmis dėl šio dokumento, dėl šių direktyvų dalinio pakeitimo. Kalbame apie dvi direktyvas - degalų kokybės direktyvą ir atsinaujinančių išteklių energijos direktyvą. Taigi dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams. Aš esu nuomonės rengėja transporto komitete ir, kaip suprantu, komisija siekia sukurti tvarę kūro pramonę. Europoje mes tinkame apie tikrą tvarumą, apie žemės, apie kūrą gaunamą iš, išauginant žemės ūkio pasėlius. Ir kuras e, pradeda konkuruoti su žemės ūkio kultūromis, dėl to auga maisto kainos. Mes turime užkirsti tam kelią ateityje. Komisija yra parengusi Baltąją knygą, parlamentas yra parengęs savo rezoliuciją šiuo klausimu ir tai turėtų būti pagrindas judant mums mūsų tikslo link 20 procentų sumažinti išmetalų kiekį iki 20 metų. Iš tiesų šį tikslą pasiekti nebus paprasta. 20 procentų tikslas yra patvirtintas ir parlamento rezoliucijoje, ir komisijos baltojoje knygoje. Ir jeigu mes norime praktiškai pasiekti šį tikslą, turime pasinaudoti e, agro degalų turimų potencialų. Mes taip pat žiūrime į paskatas, siekiant naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius. E, ypatingai geležinkelio srityje. Šis sektorius galėtų gan lengvai pereiti prie elektros energijos gaunamos iš atsinaujinančių šaltinių. Mes turėtume paskatinti Europos geležinkelių elektrifikavimą ir apskritai paskatinti pereiti labiau nuo sausumos kelių prie geležinkelio panaudojimo. Žinoma, turime užtikrinti, kad investicijos bus apsaugotos. Labai svarbu numatyti apsaugos priemonės investuotojams. jeigu mes užtikrinsime tam tikrą efektyvumą, tai galėsime sutaupyti ir išmesti mažiau šiltnamą efektą sukeliančių dujų. Mums yra reikalingos tokios gamybos instaliacijos, kurios veiktų išties efektyviai. Taip pat turime skatinti atskirų partnerių bendradarbiavimą, kai investicijos atsipirks, būtina toliau dėkti technologijas. Mes turime, žinoma, skatinti ES infrastruktūros plėtrą ir turime pasinaudoti iki šiol nepanaudotą potencialią galimybę, kurią turi ES. Jų norime pasiekti transporto sektorių tikslų, negalime pamiršti ir kitų sektorių, tokių kaip žemės ūkio, pavyzdžiui, nes tai kol kas atrodo kelia pagrindinių problemų. Pirminis tikslas buvo 10 procentų bio degalų bendrame mikse ir mes turėtume siekti to tikslo, užtikrindami atitinkamą veiksmingą suvartojimą. Dėkuoju APP frakcijos vardu, ponas Borisov. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Biodegalų naudojimo skatinimas yra labai svarbus ES. Ir e, transporto sektoriuje bei klimato kaitos srityje. Mums taip pat reikia mažinti ES transporto priklausomybę nuo naftos. E, taip pat negalima pamiršti galimybių esančių e, žemės ūkio srityje ir technologijų plėtros galimybių biodegalai turi ir neigiamą poveikį. Dėl to komisija pateikė teisėkuros pasiūlymas, siekdama sumažinti tokį neigiamą poveikį. Ir tuo pat metu paskatindama vartoti daugiau biodegalų. Ponas pirmininkas, ar galėtumėte kalbėti šiek tiek vėliau, kad vertėjai galėtų išversti jūsų kalbą? Taigi biodegalai turi tam tikrą ir neigiamą poveikį, dėl to komisija pateikė teisėkuros pasiūlymą kurio tikslas yra sumažinti tokio neigiamą poveikį, pripažįstant, kaip svarbu naudoti pažangiuosius biodegalus, kurie išmestų mažiau šiltnam efektą sukeliančių dujų. Aš manau, kad labai svarbu nenubausti šiuo metu įsitvirtinusios sistemos. Mums reikia apsaugoti investicijas, taip pat e, aiškiai nurodyti, kad būtina naudoti pažangiuosius biodegalus ir mano nuomonė tai yra labai svarbu, ypač atsižvelgiant į šio dabartinę ekonomikos padėtį Europos Sąjungoje. Pažangių biodegalų auginimo galimybės yra minimalios, todėl mums reikalingos naujos technologijos. biodegalų politika e, turėtų būti pagrista atitinkama reglamentuojančią sistemą užtikrinančią teisinį saugumą. Taip pat e, svarbu paminėti tai, kad e, mintis panaudoti geležinkelio sektorių yra puiki, tačiau reikėtų ypatingai atsižvelgti į kai kurias šalis rytų Europoje, nes ten reikalingos itin didelios investicijos, o ekonominė situacija susidariusi šiomis dienomis to neleidžia. Taigi mums reikia pagalvoti apie tą nustatytą 5 e, procentų slengsti. Ačiū. Ponas Kadrai, ponas Panjo kaip tik skuba į posėdį ir manau, kad jis netrukus ir atvyks. Kągi, tada ponia Bilbao. Gracias, prezidentė. Bueno, em... Dėkuoju, pirmininkė. Visų pirma, sutinkame, kad reikėtų pasilikti prie tų 10 procentų iš atsinaujinančios energijos dalies transporto sektoriuje ir sumažinti išmetamų e, šiltnamį dujų sukeliančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 20 metų. Taigi, dar kartelį pakartosiu, kad reikėtų skatinti biodegalų naudojimą, taip pat mm, atkreipti dėmesį į pažangių biodegalų naudojimą ateityje, jiems skirti prioritetą mm, kai kalbame apie paprastus dabar naudojamus biodegalus. Svarbu informuoti valstybės narės ir tiekėjus. Svarbu įvardinti, kokius biodegalus turime omenyje. Ypač, kai kalbame apie žemės paskirties keitimą, reikėtų tai susijęti mokslinio pagrindimo reikėtų, konkrečių duomenų. Reikėtų apsaugoti taip pat investicijas, kurios jau buvo padarytos. Nes jau padarytos investicijos um, ir tie žmonės pasitikė Europos Sąjungą ir valstybių narių valdžios institucijomis – yra padaryti atitinkami pakeitmės, atitinka mm, tai, ką paminėjau. Kol kas trūksta tik garantijų. Ir apie tai galvojant, žinoma, reikėtų atsižvelgti ir komisijos požiūrį. Dėkuoju pirmininkėm kolegos, norėčiau padėkoti poniai Vils už pranešimo, už nuomonės projekto parengimą. Komisijos ambicijas sveikiname. Svarbu atsižvelgti į tuos faktorius, ir iš ties toliau tuo keliu eiti negalime, nes matome, kiek daug tai apima rizikos pasirodo, kad biodegalai netgi gali būti teršti aplinką labiau nei iškastinis kuras. Ir tai taip pat e, biodegalai konkuruoja su e, maistiniu javų rinka. Ir ypač tai labai pasunkina sunkiausiai gyvenančių regionų situaciją. Ir tuo pačiu pašaras galvijams taip pat branksta. Taigi, Manau, kad jeigu mes sumažinsime e, biodegalų kiekį nuo 10 procentų iki 5, nemanau, kad tai iš esmės pakeis situaciją. Transporto sistemos elektrifikavimas nepadės mums pasiekti visų užsibrieštų tikslų. Taigi reikėtų galbūt neužtverti durų kitiems biodegalams, kurie yra ekologiškesni. Kai kalbame apie atskaitos sistemą, kai kalbame apie biodegalus, tai yra puikiai idėja, bet reikia, žinoma, saugiklių, kad sistema nebūtų piknaudžiaujama būtina užtikrinti, kad nebūtų klastojimų, sukčiavimų ir kad žmonės pasitikėtų sistema. Taigi tokius pagrindinius dalykus norėjau paminėti. Dėkoju, ponas Taylor. Ačiū pirmininkė, dėkoju poniai Vils už tą pranešimo projektą. Visi suprantame, kad kiekis yra pagrindinė problema. Taip, mes norime sumažinti 20 procentų iškastinio kūro naudojimą iki 20 metų ir toks yra mūsų tikslas. Norime sumažinti priklausomybę nuo naftos. Ir kaip jau minėjo prieš tai kalbėję kolegos, reikėtų įskaičiavimus įtraukti visus aspektus. Reikia vieno, mm, kon, vienos konkrečios formulės, kaip mes apskaičiuosime šildomio efektą sukeliančių dujų išmetimo kiekį. Turime išlaikyti 3 procentų ribą dėl žemės skirtos javams iki 20 metų o energijai iš atsinaujinančių šaltinių siūlome penkių faktorių. Taigi siūlome naudoti naujuosius biodegalus, kurie nėra nekonkuruoja su maistiniais javais. Nes šiuo metu mm, susikuria yra pažeidžiama pusiausvyra, ypač besivystančiose valstybėse ir tai yra negeidžiama ir netikėta pasiekmė. Taigi reikėtų daugiausia dėmesio skirti uh, naujiesiams biodegalams, kurie visiškai neišmeta šildomą efektą sukeliančių dujų aplinką. Pone Foster, dėkoju pirmininkė, dėkoju ir pranešėjui. Akivaizdu, kad NV komitete ir ITRE komitete atlikta daug darbo. Ko ne, reikia disertacijos profesoriaus vardo, kad suprastume, kai kuriuose vietose, kas parašyta. Tačiau tai kelia nerimo. ES prikurta įvairių tikslų, kuriuos reikia įgyveninti iki 20 metų. Bet svarbiausias dalykas yra žemės panaudojimas. Na, tarkime, įgyvendinsime mūsų tikslus ir atrodo, viskas bus tvarkoje. Tačiau taip nėra. Reikia žiūrėti praktiškai ir realistiškai. Kodėl mes turėtume įgyveninti savo tikslus kitų šalių sąskaitą? Toms šalims juk taip pat reikia užsiauginti derlių. Šis pasiūlymas, ši direktyva labai suvaržo e, mūsų rankas, padidins išlaidas. Ir Panašu, kad kai kurie žmonės mato tik tai tikslą ir fiksuojasi ties to tikslu. Ir man toksai siauras požiūris atrodo neprimtinas. Reikia realistiškai vertinti mm, kūro tiekimą, alternatyvius degalus. Aš pritariu alternatyvoms, tačiau pritariu tik tai praktiniam požiūriui. Tai neturėtų būti daroma tų šalių, kurios nėra ES klube sąskaita. Taigi, tai neturėtų būti daroma skubant. Mes prieštarausime tam tikriems pakeitimams, tai yra pakeitimas 1, 4 ir 6. Įdomu bus, ką komisija pasakys, nors čia aišku kalbame tik tai apie nuomonę ir pagrindinės diskusijos vyks Envi ir ITRE komitetuose. Ačiū, toliau komisijos vardu kalbės e, Bilsekė iš energijos generalinio direktorato. Ačiū pirmininkė. Suprantu, kad diskusijos parlamente vyksta panašiai kaip komisija, kai rengiame šį pasiūlymą. Tiesiog reikėtų atsižvelgti į naujus įrodymus, naują informaciją apie biokūrą. Komisija bando suderinti pramonės, biokūro pramonės interesus, jie juk turi teisėtų lūkesčių dėl to, kad ES sieks 10 procentų tikslo, tai susijęs su jų investicijomis. Tai viena medalio pusė. Kita medalio pusė yra išmetalai. Emisijos, jos gali būti didžiulės ir kartais jos tiesiog panaikina tą pranašumą palygint su E, tradicinių kūrų arba kietųjų iškasenų kūrų. Komisija siūlo užšaldyti arba fiksuoti tradicinių biodegalų naudojimą, taip kaip dabar yra 5 procentai. Šiuo metu maždaug tiek biodegalų ir sunaudojama ES. Taigi, užtikrintume, kad dabartinė gamyba tęstusi, tačiau tuo pačiu, nustatydami viršutinę ribą, mes e, sumažintume galimas emisijas iš e, žemės ūkio veiklos skirtos biodegalams gaminti. Turime atsižvelgti į tai, kad biodegalams gaminti reikalingos auginti tam tikros e, augalų rūšys. Ir kyla tokia rizika, kad mums vertės reikėtų perskaičiuoti nuolat ir trūktų prognozuojamumo investuotojams, kurie nori investuoti į biodegalų srity. Mes pradėjome nuo prielaidos, kad ES e, institucijos nekeis atsinaujinančių energijos šaltinių direktyvos. Mes manome, kad tų direktyvų tikslai vis dar galioja. Pritaikius 5 procentų viršutinę ribą biodegalams, reikėtų pasiūlyti ir tam tikras paskatas. Mes paskatintume valstybės narės įgyvendinti tikslus nes vienas energijos vienetas gaunamas iš pažangių biodegalų būtų atitikmuo anksčiau skaičiuotų dviejų ar net keturių vienetų ir taip galėtume gyventi 5 procentų tikslą. Taip pat mes numatytume konkrečias paskatas, kaip komerciškai plėtoti biodegalų pramonę ir nedidinti emisijų. Tai skatintų ir inovacijas, ir transporto e, degalų politika įgautų daugiau pasitikėjimo piliečių akise. Atsirastų stabilesnis politinis prakti, e, pagrindas, kuris reikalingas investicijoms. Biodegalai, jie ateityje niekur nedings. Tai yra akivaizdu. Pažvelkime į 2050 metų gairias. Akivaizdu, kad biodegalų reikės. Galbūt ne tų biodegalų, kuriuos šiandien naudojame ES, bet jų vis tiek reikės. Apibendrinsiu. Komisijos pasiūlyme rasite tarsi naujas gairias, nauja, naujus signalus, kaip toliau plėtoti biodegalus ir kaip išlaikyti patikimus aktualius tikslus. Ačiū. Pone Vils, ar norėtumėt papildyti? Ačiū. Išgirdome daug skirtingų nuomonių E, apie tai, pavyzdžiui, kad biodegalų neigiamų pasiekmių reikėtų išvengti, taip pat reikėtų teikti paskatas, kad pažangesni biodegalai būtų gaminami. Panašu, kad reikia tartis su šešėliniais pranešėjais ir ieškoti kompromisų. Ir aš jums pranešiu, kai sustarsiu su sekretorietu dėl datos. Pirmininkas, pakeitimų data paskutinė yra gegužės 16 diena, o transporto komitete bus balsuojama dėl šio klausimo birželio 18 dieną, nes Envi komitetas balsuoja Liepos 10. Taigi, pakeitimus galite pateikti iki 16 gegužės, transporto komitetas balsuos birželio 18 dieną. Gerai. Dėkoju jums visiems. Ir dabar vyks uždaras posėdis apie trišalės dėrybas. Atsiliepimai apie trišalės dėrybas, uždaras posėdis, salėje pasilieka tik tai reikalingi darbuotojai.